dėkoju komisijos nariai, kad ji taip trumpai ir aiškiai kalbėjo ir praeitos diskusijos pradžioje ir dabar. Norėčiau, kad kiti jūsų kolegos irgi tokiu pavyzdžiu pasiektų. Dėkui, dabar e, prieartėjame prie diskusijos pabaigos. Šią diskusiją baigėme, rytoj, balus, atsiprašau, trečiadienį balsuosime per 12 valandą. O dabar pereiname prie ponios Svensson pranešimo. kuriame kalbėsime apie Europos e, Sąjungos kovos su smurtu prieš moteris politikos programą. Ir iš karto norėčiau suteikti žodį poniai Svensson, kuri yra pranešėja. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams ir savo kolegoms e, moterų teisų komitete už tai, kad taip e, aktyviai buvo dirbama e, stengiantis kovoti su smurtu prieš moteris. Prieš balsavimą rytoj ir šios diskusijos pradžioje aš norėčiau paminėti visą eilę moterų, kurios kenčia nuo smurto. Labai daug moterų net žūsta dėl tokio siaubingo elgesio su jomis. Bet aš to nedarysiu ir aš pabandysiu tik pateikti keletą pavyzdžių, rodančių, e, kaip tas smurtas pasireiškia prieš balsavimą. Aš nupiešiu jums tą paveikslą, kad jūs įsivaizduotumėt, kas vyksta. Prieš, kiekvieną, e, prieš balsavimą kiekvienas parlamento narys turėtų tai pajausti. Dabar mes turim galimybę kovoti su tokiu smurtu, balsuodami už šį pranešimą rytoj. Uh, Įsivaizduokite prieš akis motiną su vaikais, e, kuris skaito pasaką prieš miegą. Staiga atsiveria duris ir vyras, tėvas stovi tarp duryje, o vaikai ir mama supranta iš anksto, kas atsitiks. Vaikas užsitraukia ant galvos anklodę, užsidengia ausis, pradeda mirksėti, nes nori dinkti iš to, kas tuo įvyks. E, jie girdi tėvą šaukiant girdi, kaip yra spardoma ir trenkiami smūgiai ir girdi, kaip motina dėjoja iš skausmo. Kitas vaizdas. Moteris, kuri daugelį metų gyveno smurte, grėsmėje, e, su jie buvo nedermai elgiamasi ir ji nusprendžia išeiti iš tų santykių ir susikurti naują gyvenimą savo ir savo vaikams. Ji pabėga iš namų, jai pasiseka, nes randa e, saugomą būstą Ir vieną dieną, kai ji vaiką palieka vaikų darželėje, vyras jos palaukia už durų ir peiliu nuduria moterį. Moteris miršta. Dar viena auka to mirtino smurto, nuo kurio kenčia viso, daug moterų. Smurtas, e, kuris e, skirtas prie žmonės tik todėl, kad jie yra moteris tas mirtinas skur, smurtas prieš moteris, kurį aš jums pristačiau paskutinėme pavyzdyje, e, įvyksta tada, kai moteris galiausiai nusprendžia išeiti iš santykių. Ir pavojingiausia yra moterims e, gyventi tada, kai jos nusprendžia skirti su vyru, kuris su jie nederamai elgesi. Ir tada jos atsiduria ypatingai rizikingoje situacijoje ir vyras e, atrodo E, imasi smurto tik tam, kad praranda galimybę ją kontroliuoti. E, kitas pavyzdys. Jauna moteris e, po nueina į filmą kartu su draugu ir po to atsisveikina ir staiga išsiskyrus ji išgirsta sunkius žingsnius už nugaros. Ir prieš suprasdama, kas įvyksta, ji atsiduria parke šalia tako ir yra sumušama, išprievartaujama ir su tuo uh, smurtu turi gyventi visą likusį gyvenimą. Komisija savo veiksmų plane įgyvendinant Stoholmo e, programą numato, kad 2011 ir 2012 metais Europos komisija turėtų sukurti e, planą kovai su tokiu smurtu. Ir tas e, planas turėtų būti įgyvendintas per e, konkrečią strategiją, per konkretų veiksmų planą visoje ES. Tol, kol moteris kenčia nuo smurto lyties pagrindų, tik todėl, kad jos yra moteris, mes negalime sakyti, kad mūsų visuomenė e, suteikia vienodas galimybės vyrams ir moterims. E, moterų gyvenimas ir jų galimybės pasirinkti gyvenimą yra ribojamos tokio smurto ir žinojimo, kad toks smurtas prieš jas egzistuoja, kad jis gali bet kada pratrūkti. Moterys tampa e, lytinio nusikaltimo augomis. Tačiau kartais mes turėtume nebe nustoti matyti moteris tik kaip aukas. Dažnai jos yra stiprios moteris, kurios gerai funkcionuojančioje visuomenėje gali susikurti savo gerą gyvenimą ir savo vaikams gerą gyvenimą gali sukurti. Ir dabar nuo mūsų parlamente priklausys, ar sugebėsime parodyti, kad tas moteris remiame. Ačiū. a nők iránti együttérzéssel és akkor megkérem malmström Labai ačiū. Mes turime suformuoti savo poziciją. Šiuo klausimu ponios Malstrom dar paprašysiu tarti žodį. Norėčiau padėkoti poniai Svensson už šio, šį labai svarbų pranešimą. Iš tiesų, kova su smurtu prieš moteris yra komisijos prioritetas rengiant lygių galimybių strategiją. Taigi mes stengiamės parengti labai aiškę ir nuseklę politiką sprendžiant šią problemą. Europoje teigiamai vertinu tiek jūsų pranešimą, tiek šią svarbę iniciatyvą, įpadės užtikrinti sąveikę tarp komisijos ir parlamento veiksmų, siekiančios ir tie apibrėžti mūsų ateities planus. Šiame pranešime jau apriepiami komisijos planai kovojant su smurtu prieš moteris, siekdami platesnio masto poveikio, mes susitelkėme pagal Lisabonos sutartį prie konkrečių veiksmų. Mes ypatingai dėmesį skiriame labiausiai pažeidžiamoms aukoms, vaikams ir moteriams. Ar tinkamą paketą kitą mėnesį pasiūlymų pristatysime. Kiekvieno nusikaltimo aukoms reikia <clears throat> pagalbos tyriant nusikaltimus. Moteris dažnai kenčia nuo prievartavimo, lytinio smurto, E, persekiojimo ir e, reikia suteikti moterims atitinkamą paramą ir e, pagalbą taip pat iš atitinkamų institucijų ir kriminalinių nusikaltimų tyrimo struktūrų priemonių. Todėl komisija ir stengiasi sustiprinti aukų padėtį pristatydama e, atitinkamą priemonių paketą skirtą teikti pagalbą e, nukentėjusiesiems nuo tokio pobūdžio nusikaltimų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas lytinio smurto ir būtinio smurto aukoms. Komisija taip pat <clears throat> sieks e, kad būtų abipusiai pripažįstamos atitinkamos aukų apsaugos priemonės. Siūlydama šį teisės aktų paketą komisija užtikrins, kad Europoje <clears throat> nei, e, nei viena moteris nepateks į blogesnės sąlygas <clears throat> persikeldama iš vienos šalies į kitą, e, tyriant jos atžvilgių vykdomą baudžiamą veiką. Komisija taip pat stengsis imtis e, griežtesnių veiksmų kovodama su moterų lytinių organų žalojimu. Mes stengsimės skleisti informaciją, daugiau gali moteriams suteikti, taip pat e, kaupti ir vertinti statistinius duomenis susijusius su smurtu prieš e, moteris. Baigdama norėčiau pabrėžti, kad komisija šiuo metu teikia svarbę finansinę pagalbą, siekiant užkirsti kelią ir kovoti su smurtu prieš moteris, taip pat <clears throat> remdama nevyriausybinės organizacijas ir e, viešai sektorių. <clears throat> Ačiū komisijos nariai. Dabar suteiksime žodį frakcijų atstovams. Pirmasis, tiksliau pirmoji kalbės Europos liaudės partijos frakcijos narė, ponė Jimenez Beceril. Szólására két perc áll rendelkezésére. Taigi jums teikiam žodis dviems minutėms. Ačiū. Aš paskutinį kartą kalbėdama e, smerkiau smurtą prieš moteris, dabar vėl apie tą patį noriu kalbėti ir aš tikrai nepavargsiu. Aš manau, kad būtina viešai kalbėti apie šį žmogaus teisų pažeidimą. Negalime apsimesti, kad šis klausimas būtų nesvarbus. Parlamentas čia yra didžiausias ruporas ir tinkamiausia institucija atstovauti moterų, kurių atžvilgių taikomas smurtas <clears throat> interesams. Visi nusikaltėliai turi būti baudžiami pagal savo padarytą nusikaltimo mastą turime padėti aukoms. Ketvirtadalis visų moterų mažiausiai kartą per savo gyvenimą patyrė smurtą, taip pat ir vaikai. Taigi mes turime pritarti komisijos veiksmų plane siūlomoms priemonėms. Visą laiką turime garsiai kalbėti ir pareikšti savo paman, paramą aukoms ir padaryti tą kaip įmanoma greičiau. Mums reikia plataus sutarimo, kad galėtume parodyti, jog smurto prieš moteris, smurto šeimoje prieš visus šeimos narius, pavyzdžiui, vaikus, moteris, e, vyrus, senyvus žmonės. Visai šiais atvejais turime imtis veiksmų ir bendrai ieškoti sprendimų. Privalome pasiraitoti rankovės ir pradėti dirbti. <clears throat> turime kalbėti apie smurtą lyties pagrindų, tačiau nepaisant visų pastangų mums nepavyko sumažinti mirčių skaičiaus. Taigi kažkas čia vyksta ne taip ir mes turime e, ne tik gražius žodžius pasitelkti, tačiau taip pat imtis ir darbų, kad užtikrintume solidarumą moterų atžvilgių, apgintume jų orumą e, ir kad visi matytų, kad mes imamės konkrečių veiksmų, kovodami su šią neprimtiną padėtimi, kuri e, nekaltų aukų gyvenimą paverčia pragaru. Ačiū. Pirmininkas. Aš e, nenutrauksiu kalbančių damų, jeigu jos ir viršėjo kalbėjimo laiką, tačiau dabar kalbės ponas ponė Turms. Tomsen, tiksliau. Kiekviena ketvirta moteris pasaulyje, tai ne 26 procentai visų vaikų, taip pat uh, liudija, kad vaikystė yra patyrę smurto. Tai yra rimta problema, reikia imtis veiksmų, negalime paprasčiausiai užmerkti akių. Nenoriu girdėti daugiau istorijų apie moteris, E, kuriuos vyrai apipilė, kurių veidą apipil, apipila sieros rūkštimi arba kitaip jas sužaloja. Tokių istorijų ES girdžiu labai daug apie daug moterų ir tai yra labai gėdinga, reikia imtis veiksmus, sustabdyti šį smurtą. Todėl šis pranešimas yra labai svarbus. <clears throat> Tai signalas mūsų E, visuomenį, kad Europos parlamentas smerkia smurtą lytinių pagrindų laiko tai nusikaltimu prieš žmogaus teisės. Mes siekiame direktyvos, kuria būtų padarytas galas smurtui prieš moteris. Mums reikia pasitelkti <clears throat> koordinuotą poziciją ir požiūrį, e, kaip manoma, labiau apsaugoti tokių nusikaltimų aukas ir užtikrinti, kad niekur Europoje nebūtų galima nebaudžiamam uh, taikyti, naudoti smurto prieš moteris. Taip pat turime daug dėmesio skirti prevenciniai veiklai. E, prieš smurtą galime kovoti tik tai politinėmis priemonėmis. Pirmininkas. Dabar steiksime žodį liberalų frakcijos atstovai, poniai Parvanovai, suteikiamas žodis dviems minutėms. Prašau commissioner dear colleagues let me first thank the rapporteur for the great work accomplished. Dėkoju pranešėjai už jos didžiulį nuveiktą darbą ir taip pat dėkoju kolegoms už tai, jog jie nenustoja kovoti prieš e, lytinius nusikaltimus. Šis pranešimas e, siek skatina imtis kuo greitesnių veiksmų, siekiant kovoti su smurtu prieš moteris. Taip pat būtent prisiminti, kad ES priemonės ir instrumentus būtina sukurti ir gyvendinti. ES valstybėse narėse egzistuoja dideli netitikimai, kalbant apie teisės aktus, kovojančius prieš smurtą, prieš moteris. Praėjusiais metais buvo atliktas tyrimas, kuriame buvo nustatyti skirtumai ir netitikimai šioje srityje. Ir čia taip pat matome pažeidimų e, iš atsakingų valstybės tarnautojų pusės būtina sukurti veiksmingą ES lygio veiksmų programą. Praėjusiais metais buvo paskelbta žmogaus teisų hartija siekiant įgyvendinti Stokholmo programą. Vis dėlto daugybė valstybių narių nesugebėjo veiksmingai įgyvendinti teisės aktų, ginančių moteris nuo visų formų smurto ir diskriminacijos. Ir dabar mes matome, kad mūsų sąjungos pagrindinės vertybės negina mūsų piliečių sveikatos. Todėl mes tikimės, kad Europos komisija priims atitinkamą teisės pasiūlymą. Taip pat būtina sukurti atitinkamą programą, kuri apimtų atitinkamus teisės aktus, kurie būtų visą apimančios strategijos dalis, kovojančios prieš e, smurtą dėl lyties. Būtina imtis įvairių informacinių kampanijų ir atkreipti Europos ausis į šią svarbią problemą, siekiant kovoti prieš smurtą e, su, prieš moteris. Galiausiai mes turime ginti savo esminius principus, e, kurie yra nustatyti mūsų ES sutartyje. Ir mes tikimės aiškaus atsakymo dėl to, kada ir kaip komisija imsis veiksmingų priemonių ES lygių. Dėkoju. Köszönöm szépen, képviselőnő. Most pedig a zöld Ačiū ponė Parvanovai, dabar steiksime žodį žalių frakcijos atstovams. <clears throat> Pone Kornelison, gaunu žodį pusantros minutės kalbėti. Uh, combating... Man malonu tai, jog uh, kova, Man malonu tai, jog kova uh, su smurtu prieš moteris yra Europos komisijos ir Europos parlamento programos dalis. Ir mes matome per praėjusius metus padarytą didelę strategiją ir pažangą. Uh, Matome, jog praėjusiais metais Europos komisija mums pažadėjo paskelbti svarbę programą siekiant kovoti su smurta patyrusių aukų diskriminavimu. Ir ši strategija bus plataus masto, ji apims paramą aukoms ir taip pat ir kitus aspektus siekiant kovoti su smurtu. Pavyzdžiui, mums reikia bent jau minimalaus lygio tam tikrų paramos paslaugų. Moteris turėtų teisę į prieglobstį ir į psichologinę pagalbą. Taip pat, pavyzdžiui, mums reikia ginti migrantės moteris, kurios neturi leidimo gyventi ir yra itin pažeidžiamos. Šis pranešimas apima daugybę svarbių aspektų. Ir mes, kaip žaliųjų frakcija, tikimės, jog galėsime balsuoti už šį pranešimą. Tačiau, jei konstatuojamoji dalis G 19 straipsnėje kviečia užtikrinti žmogaus te, moterų teises, tačiau neskiria savanoriško ir nesavanoriško aspekto, mums tai kelia problemų. Mes tikimės, kad šis pranešimas bus pateiktas Europos komisijai ir valstybės narės galės įgyvendyti tai kaip mūsų indėlį šioje srityje. Dėkoju. Česková képviselőnő következik. Labai ačiū dabar žodis poniai Českovai. Dvi minutės jai suteikiamas ACR frakcijos vardu. Vážený pane předsedo, vítám tuto zprávu Evropské. Pone pirmininkė, aš pritariu šiai Europos parlamento, šiam Europos parlamento iniciatyviniam pranešimui ir manau, kad valstybės narės turi priimti teisinės priemonės, kurios leistų sustabdyti smurtą prieš moteris. E, viena iš smurto prieš moteris formų yra būtinis smurtas. Būtinis smurtas nėra šeimos asmeninis reikalas. ECR frakcija yra įsipareigojusi paremti moteris, šeimas ir ypač vaikus, e, kad niekas nekentėtų nuo būtinio smurto. Būtinis smurtas e, atneša katastrofinių padarinių visiems šeimos nariams, o labiausiai vaikams. Vaikai tampa smurto savo šeimoje liudininkais. Ir jeigu tai kartojasi, jie smurtą traktuoja kaip įprastą normalų elgesio um, būdą ir po to tai atsispindi e, jų elgesyje mokykloje ir gyvenime. Smurtas prieš moteris, mano nuomonė, atspindi neligybę tarp vyrų ir moterų, netgi ją įtvirtina. Be to, tai įtakoja moterų padėtį visuomenėje. Moterys kenčiančios nuo būtinio smurto dažnai yra ekonomiškai priklausomos nuo savo sutuoktinių nu, kurie yra to smurto autoriai. Todėl reikėtų sukurti tam tikras priemonės, kurios leistų išryškinti smurtinių atvejų egzistavimą. Kalbėti apie tai reikia visuomenėje pradėti diskusiją ir uh, įsteigti tam tikrą informavimo ir inicijavimo uh, kampaniją. Nes gana dažnai moteris nedrįsta viešai kalbėti apie tai, ką yra patyrusios ir teisinės ES priemonės, ypač ES arešto orderis, galėtų būti labai veiksminga priemonė. Labai ačiū. Dabar steiksime žodį savo vardu kalbėti parlamento nariams. Pirmoji pasisakys ponė Figereido GUE frakcijos narė. Ačiū, ponė pirmininkė, tai yra svarbus pranešimas. Siūloma pasirinkti naują politinį požiūrį kovojant su šią smurto rūšimi lyties pagrindų, siūlant konkrečias priemonės, taip pat numatant baudžiamasis sankcijas pagal baudžiamosios teisės nuostatas. Taip pat labai svarbus vaidmuo tenka prevencijai. Būtina sudaryti atitinkamas sąlygas kuriomis pasinaudodamas moteris galėtų emancipuotis, reikia pagerinti jų e, darbo sąlygas, sudarant galimybės pačioms tvarkytis savo gyvenimus. Labai dažnai tokios moteris, dėl to, kad yra priklausomos, e, kaip ir prostitucijos atveju, neturi kito pasirinkimo, kaip tik susitaikyti su smurtu jų atžvilgiu, nes negali pačios pasirinkti savo gyvenimo kelio. Taigi jau atėjo laikas nuo žodžių pereiti prie darbų, reikia padaryti galą šiam smurtui. Yra įvairaus pobūdžio smurto, tačiau tai yra vienas iš baisiausių smurto <clears throat> e, atveju, nes tai yra nusikaltimas žmogaus teisėm. Kova e, smurtas prieš vaikus taip pat yra e, labai baisus nusikaltimas, nes jis yra perdodamas iš kartos į kartą. Komisija privalo imtis konkrečių priemonių ir nedelsiant, kad e, apsaugotų moteris nuo smurto pirmininkas. Labai ačiū. Tęsime mūsų pasisakymus. Dabar žodis teikimas poniai Materai, dvi minutės kalbėti, prašau. Prezidentė, komisarija, kolegi. La lotta... Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, kolegos, kova su visomis smurto formomis yra vienas iš svarbiausių prioritetų pirmininkaujant Vengrijai Europos Sąjungai. Todėl mes kviečiame priimti ilgalaikės priemonės politinėje, socialinėje ir teisinėje srityje tam, kad užtikrintume, kad baigtume smurtą dėl lyties ir užtikrintume lyčių lygybę. Kartu su kitais kolegomis šiame parlamente aš e, skatinau paskelbti metus e, skirtus kovai prieš smurtą prieš moteris. Ir Reikėtų pasakyti, kad komisijos veiksmų planas 2010-2015 metai e, siekia kovoti su visomis smurto formomis, kartu ir prieš smurtą prieš moteris, ir yra labai svarbus žingsnis pirmin ir būtina imtis veiksmų šioje srityje. Mes taip pat e, sveikiname strateginį planą, kurį komisija mums pažadėjo pateikti šiais metais. Vėliau mes e, Taip pat sieksime įgyvendinti praktinės priemonės, kuriomis sieksime užtikrinti, kad bus siekiama įgyvendinti šias priemonės nacionalinėse teisinėse sistemose. Nuo 20 iki 25 procentų moterų ES yra nukentėjusios nuo smurto bent vieną kartą savo gyvenime. Taip pat yra manoma, kad dėja didėja skaičius tokių moterų, kurios nukentėjo nuo e, lytinių organų žalojimo. Ir dėl to ES institucijos privalo imtis veiksmų. E, smurtas prieš moteris e, yra labai žalingas veiksnys. Motinos privalo užtikrinti, kad jų vaikai netaptų smurto netiesioginėmis aukomis, kas įvyksta. Smurtas prieš motinas, prieš moteris yra uh, toks fenomenas, toks reiškinys, kurį labai sunku nustatyti. Moteris gėdėjasi prisipažinti, kad patyrė tokį smurtą ir dėl to nepraneša atitinkamoms institucijoms. Ir kaip ir kolega ponas Jimenezas, sakau, jau gana, iškart baigime smurtą prieš moteris. A képviselő nőnek a adomát a Pirmininkas, dėkoju toliau ponė Estrela, pusantros minutės. Obrigada, senor prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją už jos puikų pranešimą, kuris tikrai susilauks SND frakcijos pritarimo. Smurtas prieš moteris yra labai rimta žmogaus teisų pažeidimo forma tai yra žmogaus teisų pažeidimas. Moteris, smurto aukos e, privalo atsisakyti daugybę savo esminių žmogaus teisių ir laisvių ir tampa pažeidžiamos dėl smurto. Kartais jos privalo kreiptis į prieklopščio institucijos ir mano šalyje, Portugalijoje, aš kalbėjusi su kai kuriomis tokiomis moterimis, kai kurios iš jų sako, jog jų gyvenimas tapo kančia. Ir jos taip pat sakė, jog jų vaikai taip pat kenčia. Vis dėlto e, jos turėjo pakankamai drąsos, kad praneštų apie savo agresorius. Aš taip pat kalbėjusi ir su kai kuriais iš tokių vaikų. E, taip pat ir vaikai gali pateikti pareiškimus dėl to, kad moteris per daug bijosi. Tokios moterys yra aukos, jos nesijaučia saugios savo pačių šeimose. Kai kurios iš tokių moterų buvo laikomos namuose savo vyrų, jos nebuvo išleidžiamos iš savo namų. Taigi tokios moterys tikrai turėtų būti gerbiamos, jos turi nebebūti smurto aukomis ir jos turi išeiti iš tokios padėties, kuomet yra aukos. Visi iš mūsų žinome, kad yra tokių atvejų ir turime juos pasmerkti. Žinome, kad tokia padėtis kenkia demokratijai, kadangi tokios moterys negali naudotis savo kaip piliečių teisėmis. Todėl mes privalome kovoti su šiuo maru. Dėkoju. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Vojčehovskui. Pagaliau vyras, kuris kalbės gindamas moteris išsakyčiau tokią subjektyvę pastabą žodis Vaičiakovs. Kobiet mamy na uwadze głównie przemoc w rodzinach czy w związkach. Ačiū. Smurtas prieš moteris turi būti, e, jam turi būti užkerstamas kelias kovojant su, su būtiniu smurtu ir tam būtinai reikia teisinių priemonių. Aš visiškai sutinku su ponios Svensson pranešimo išvadomis, tačiau norėčiau e, išskirti ir kitokią smurto rūšį. Tai yra smurta, kurį moteris e, kenčia dėl valstybės veiksmų, kai valstybės atima vaikus. Tai pasitaiko vis dažniau. Tai yra e, turbūt pati baisiausia smurto prieš moteris forma. Ir kartais tas vaiko atėmimas gali būti pateisinamas e, labai e, menkavertiškomis priežastimis. Pavyzdžiui, neseniai Lenkija dešimtmetį vaiką E, atėmė iš motinos todėl, kad apkaltino, jog motina per daug meldžiasi. Kartais bandama pasakyti, kad tėvai yra per daug e, neturtingi ir vietoj to, kad valstybė padėtų tokiai šeimai, vaikai yra atimami ir apgyvendinami vaikų namuose. Arba kartais vaikai e, būna atimami iš tėvų dėl to, kad tėvai tarpusavyje barasi. Labai drastiškų scenų matome, kaip pavyzdžiui e, policija atima vaiką iš motinos ar kitų valstybių įstaigų tarnautojai tą padaro. Ir pastebime, kad Europoje dabar vis dažniau nuvertėja šeima, nes valstybė per daug pradeda kištis. Dažnai tai daroma prisidengiant įstatymu. Vaikų atėmimas iš motinos ir tėvų ir motinos atėmimas iš vaiko turėtų būti draudžiamas. Jo tokio reiškinio negalima pateisinti jokių skurdu ar neturtingumu. Neturtingas šeimas reikia remti, o ne nutraukinėti tėvų ir vaikų ryšio dėl to. Kartais e, priemonė yra blogesnė negu lyga. Labai ačiū. Dvi minutės poniai Skridlevskai. Tai Ačiū ponė pirmininkė. Per šią parlamento sesiją Europos parlamentas priims pranešimą, e, kuriame įvairiapusiškai vertinamas smurtas prieš moteris. Apibriežti smurtą prieš moteris taip plačiai yra svarbu, nes tai leis kovoti su šiuo paplitusiu reiškiniu. Ir tai turi būti daroma vieningais, skirtingais lygmenimis - politinių, teisinių, švietimo lygmenių. Tik tada pasieksime rezultatų. Kaip ten bebūtų, mes tikimės, kad bus pateiktas pasiūlymas direktyvai, bus, kurioje dėmesys bus suteltas į kovą su smurtu prieš moteris. Aš tikiuosi, kad komisija tokį pasiūlymą pateiks labai greitai. Dar dvi pastabas norėčiau pasakyti. Labai svarbu suprasti, kad smurtas prieš moteris yra E, žalingas ne tik moteriai ir šeimai kaip vienetui, bet tai kainuoja labai brangiai visai visuomeniai. Antras dalykas, diskutuodami šią temą neturėtume sutelkti dėmesio tik į kovą su smurtu. Taip pat reikėtų skirti pakankamai dėmesio tam tikriems įpra, elgesio įpročiams. E, reikėtų stigmatizuoti uh, E, smurto prieš moteris reiškinį visuomenėje. Ir turi būti kitaip vertinamos vaikų auginimo galimybės. Žmonės e, turi e, įgyvendinti tikrą lyčių lygybę savo kasdienėme gyvenime. Norėčiau pasveikinti pranešėjai parengus tokį svarbų pranešimą. Aš manau, kad po šiandienos e, mūsų žodžius seks darbai. Nustokime kalbėti apie smurtą prieš moteris, pradėkime moteris saugoti. Ačiū. A következő felszólaló Boszkurt. Ačiū, dabar žodis teikiamas Boskurt pusantros minutės kalbėti. Ačiū pirmininkė, čia aš sėdžiu. Komisijoje Stokholmo programoje teigia, kad naudosis visomis įmanomomis priemonėmis kovojant su smurtu prieš moteris, tačiau kol kas nebuvo parengta plataus masto strategija, kuri turi būti parengta nedelsant. Saugumas yra geras dalykas ypatingai labiausiai pažeidžiamiams visuomenės nariams, ypatingai dideliai grupiai moterų, kurios yra apvesdinamas prievartinių badų, kurių lytiniai organai yra žalojami ir <clears throat> kurios yra žudomos dėl garbės. Tokiu atveju mes kiekvieną dieną Europoje sutinkame. Reikia vykdyti atitinkamus tyrimus, skirti šiems klausimams deramas reikiamas lėšas ir komisija privalo kaip įmanoma greičiau parengti Europos strategiją kovai su smurtu prieš moteris. Ypatinga dėmesį skiriant e, šioms tradiciniams žalingoms praktikoms jau geriau e, E, tai būtų padaryta, kaip manoma, greičiau, ne 2013 metais. <clears throat> Reikia paminėti labai svarbu, svarbę priemonę, kuri dar neveikia, tai yra Europos apsaugo, Europinė apsaugos orderį, nes asmens saugumas negali baigtis ties valstybės sieną. Pirmininkas. Ačiū pono Šimanskio, nematau salėje. Tiksliau <clears throat> Ačiū, pana pirmininkė, protesdamas ankstesnių kalbėtojų nuomonę, nuomonę noriu pabrėžti, kad smurtas prieš moteris visuomenėje vis dar egzistuoja. Viena iš šio reiškinio priežasčių yra e, moterų mažesnė materialinė gerovė ir jų ekonominė diskriminacija profesinėme gyvenime, sunkesnė galimybė patekti į darbo rinką, mažesnis atlyginimas, mažesnis socialinės išmokos šių e, pasiekmių moteris patiria dėl motinystės ir dėl vaikų auginimo. Šios veiklos kompensacijos daugumoje ES valstybių narių nėra pakankamos ir todėl tiek profesinėme gyvenime, tiek ypatingai išėjusi pensija moteris tampa priklausomos nuo sutaktinio geros valios ir nuo visuomenės paramos. Tokia padėtis yra neteisinga ir e, reikia ją keisti. Todėl labai svarbu yra užtikrinti atitinkamas kompensacijas moteriams už motinystės ir vaikų auginimo laikotarpį, taip siekiant spręsti Europos demografinės problemas, taip pat Veiksmai susijęs su moterų ekonominių galimybių suvienodinimu gali prisidėti prie to, kad smurtas jų atžvilgių sumažėtų arba visiškai išnyktų. Ekonominis moterų priklausomumas nuo vyrų yra viena iš pagrindinių priežasčių ir netgi tam tikro taikstymosi su smurtu prieš moteris. Atėjo laikas tam padaryti galą. Europos parlamentas turi daug įgaliojimų ir galimybių pakeisti šią padėtį ypatingai tose e, šalyse, kuriuose moterų <clears throat> situacija dar blogesnė dėl didesnio skurdo lygio. Esu dėkingas pranešėjai už tai, kad iškėlė šią problemą ir siūlo aktyvius veiksmus, siekiant problemą spręsti. Köszönjük képviselő úr, most pedig. Pirmininkas, ačiū. E, dabar žodis suteikiamas ponė Bauer, dvi minutės kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už šį gerai parinktą pranešimą. Manau, kad mm, dabar aptariama problema labai svarbi. Mūsų visuomenėje Europoje esam pripratę prie įvairių veiksmų susijusių su klausimais, kurie turi ekonominį reikšmę. Šis pranešimas, tačiau parodo, tiksliau jo parodoma, kad milijardai eurų per metus yra išleidžiami dėl to, kad moterų atžvilgių yra taikomas smurtas, jo pasitaiko įvairiomis formomis ir visais lygmenimis, visose visuomenės sluoksniuose, turtingose, skurdžiose, gerai išsilavinusiuose, blogai blogiau išsilavinusios, taip pat šimtai moterų per kiekvienais metais tampa būtinio smurto aukomis. Europoje esama įvairių smurto prieš moteris formų, kai kurios jau buvo paminėtos. Buvo paminėta, kad dėl jų atžvilgių taikomo smurto moteris praranda pasitikėjimą savimi, nebegali pačios tvarkyti savo gyvenimu. Turime pastebėti, kad e, nesama jokio teisinio pagrindo, kad galėtume su tuo kovoti, tačiau galime parengti bendrą europinę strategiją, netgi nesuderinus tarpusavį įvairių skirtingų teisinių sistemų, vien pasikeitimas nuomonėmis jau galėtų nemažai mums padėti kovoje su smurtu prieš moteris. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse smurtas prieš moteris nėra vertinamas kaip baudžiamasis e, nusikaltimas. Juose būtina pakeisti atitinkamą padėtį, todėl reikia bendradarbiauti Europinių lygmenių ir parengti atitinkamą Europinę strategiją. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis suteikiamas poniai Kostai kalbėti pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Svensson. Mes žinome, kad smurtas prieš moteris ir vaikus apima vis didesnę dalį Europos, todėl mes skatiname komisiją, kuri žadėjo priimti strategiją dėl e, smurto prieš moteris. Būtinis smurtas, lyties organų žalojimas turi būti įtraukti į šią strategiją. Tačiau taip pat būtina atsižvelgti į tokius atvejus, kuomet prie moterų yra priekabiaujama seksualiai darbo vietoje ir taip pat neščioms moterims yra nesuteikiamos darbo vietos. Tokių atvejų pasitaiko labai dažnai Italijoje, o taip neturėtų būti. Taip pat matome ir žiniasklaidoje bei reklamoje netinkamas formas. Atsižvelgiant į rezoliucijas dėl prekybos žmonėmis, mes turime e, pažymėti, jog kyla būtinybė suvienodinti valstybių narių pozicijas, pripažįstant, jog e, būtina e, pripažinti, jog smurtas prieš moteris ir vaikus turi turėti teisinį pagrindą. Moterims ir vaikams būtina teikti teisinę paramą, būtina, kad nevyriausybinės organizacijos ir institucijos koordinuotų ir bendrai rinktų statistiką. Ir Tai rodo, jog prevencinės strategijos gali sumažinti smurto pasireiškimus. Taip pat būtina pareikšti, jog Europos parlamentas turi bendrą valią, kadangi paskelbė deklaraciją šiuo klausimu, būtent paskelbė Europinius metus dėl smurto prieš moteris. Dėkuoju. Képviselőnőt kérem két perces hozzászólására. Pone Bastos, dvi minutės, prašom. Obrigada, senhor presidente, senhora comissária, colega. Dėkoju pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Smurtas prieš moteris yra labai rimtas žmogaus teisų pažeidimas. Mes visi dėl to sutarėme. Tai jau yra seniai pripažinta problema, kuri yra svarbi visoms valstybėms, tiek išsivyščiusioms, tiek ir besivystančioms ar neišsivyščiusioms valstybėms. Šis smurtas pasireiškia šeimose, visose kultūriniuose sluoksniuose, ypač skurdžiausiuose visuomenės sluoksniuose. Tai yra problema šeimoms visose visuomenės sluoksniuose. Kartoju tai, nesvarbu, koks būtų išsilavinimas ar pajamos. Tai yra svarbu visoms moterims Europoje, kurios nukentėjo nuo smurto, fizinio smurto bent kartą savo suaugusiame gyvenime. Todėl būtina remti moteris, kurios nukentėjo nuo smurto. Šiame pranešime matome rimtų pasiūlymų ir iniciatyvų teikti paramą tokioms aukoms, imtis rimtų baudžiamųjų tyrimų e, tokių nukentėjusių moterų atžvilgių, suteikti joms prieglopstį ir taip pat paskelbti pagalbos telefono numerį tokioms aukoms, taip pat skirti tinkama, tinkamas bausmes nusikaltėliams. Būtina teikti paramą tokioms moteriams. Taip pat visuomenė privalo sumokėti didelę kainą dėl to, jog tokios moterys patyrė smurtą. Būtina mobilizuoti socialinės, politinės pajėgas ir imtis veiksmų tam, kad būtų galima imtis priemonių užkertant kelią smurtui prieš moteris. Mes turime smurto prieš moteris metus, kuriais siekiame pabaigti šį baisų marą e, plėžinti visas moteris mūsų e, visuomenėje. Dėkuoju. Toliau, ponė Blinkevičiūtė. Evai Britai Svensson už parengtą gerą pranešimą ir pranešėjos e, pateikti realūs moterų teisių ir smurto prieš moteris pažeidimai dar kartą parodo kad tai iš tikrųjų yra žmogaus pagrindinių teisių pažeidimai kuriems nėra jokių geografinių ekonominių kultūrinių ar socialinių ribų pagal praėjusiais metais priimtą stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų planą komisija turėtų kaip galint greičiau parengti kovos su smurtu prieš moteris strategiją ir todėl raginu komisiją kuo skubiau imtis konkrečių veiksmų ir pateikti tokią strategiją. smurtas dėl lyties apima ir seksualinį išnaudojimą prekybą žmonėmis priverstinę santuoką lytinių organų žalojimą ir tokie smurtiniai nusikaltimai daro didelę įtaką ir neatstatomą žalą moters fizinei ir psichinei sveikatai taigi noriu paraginti kad valstybės narės užtikrintų geresnį sveikatos priežiūros socialinių darbuotojų policijos teismų institucijų darbuotojų rengimą ir gerai koordinuotų bendradarbiavimą kad jie galėtų profesionaliai reaguoti visais smurto prieš moteris atvejais. dėkoju komisarei malmstrm nors jos šiuo metu jau nebėra salėje už skiriamą finansavimą ir paramą kovai su smurtu prieš moteris nevyriausybinėms organizacijoms ir kartu noriu priminti kad ekonominės ir finansinės krizės sąlygomis smurtaujama dar daugiau todėl negalima mažinti finansavimo šioje srityje. most pedig eh, eh, az utolsó bejegyzett hozzászólóként flakov asszony kapja meg a szót. Dabar bus paskutinis pasisakymas, ponia Flašiko Benova, pusantros minutės. Ačiū, pan pirmininkė. Nors smurtas prieš moteris ir žmogaus teisų pažeidimams yra skiriama labai daug dėmesio, pastarysiais metais mes negalime sustabdyti šių nusikaltimų. Jis daro žalą ne tik moteriams pačioms, tačiau taip pat ir jų šeimoms ir e, nebetikima, kad šeimoje galima užtikrinti saugumą, smurto, būtinio smurto, smurto aukomis tampa vaikai, todėl turime europinių lygmenių užtikrinti e, moterų ir vaikų tapusių būtinio smurto aukomis interesų apsaugą, o tai yra pakankamai sudėtinga, kadangi Šie asmenys tampa lytinio smurko aukomis, kuomet apribojama jų asmeninė laisvė, taip pat moteris tampa prekybos žmonėmis aukomis, tai yra socialinė problema. Būtina kovoti už veiksmingesnių bausmių taikymą atsižvelgiant į padarytą nusikaltimo lygmenį, taip pat užtikrinant šių rimtų nusikaltimų žmogoms teisėms prevenciją. Pirmininkas, ačiū. Dabar bus pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžių. 15 parlamento narių užsiregistravo kalbėti pagal šią procedūrą, visiems suteikti žodį bus pakankamai sudėtinga, tačiau laiko šiek tiek sutaupėme, todėl suteiksiu žodį atitinkamoms kolegiams ir kolegoms. Nem azoknak azért, mert már szóltak a mai gyűléseken is. Pavardės buvo perskaitytos, tačiau jau kalbėjusieji vieną kartą diskusijos eigoje, antrą kartą žodžio negaus. Ponas Kelė dabar kalbės pagal šią procedūrą. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, smurtas prieš moteris ir antras dalykas - vyrų e, vaidmuo e, viešbučiuose. Ar smurtas prieš moteris yra visiškai nepriimtinas reiškinys ir todėl reikia pradėti mokymo programas, ypač e, tarp jaunų vyrų, ypač valdymo srityje, kad jie nedrįstų pakelti rankos prieš moteris. Tai turi būti absoliutus tabu, o ne norma. Ir kai kuriuose valstybėse, kai kuriuose kultūrose ir kai kuriuose namuose tai dar yra pasitaikantis reiškinys. Kitas dalykas - vyrai dirbantis viešbučiuose. Prisiminkime, viena airė žuvo Mauricijaus E, viešbutyje per savo medaus mėnesį dėl to, kad vyras įsiveržė į jos kambarį. E, vyrui žūti galimybė yra, kur, tikimybė yra kur kas mažesnė negu moteriai. Ir todėl e, kyla e, būtinybė aptarti vyrų patekimo į viešbučių kambarius klausimą. Kérjük, tartsák be az időt, most már igazán nagyvonalúak voltunk. Torobello. Ačiū, kad kalbėjote laiko tiek, kiek jums skirta. Iki šiol mes gana dosniai daliname laiko, dabar skirsiu žodį ponui Tarabelai. Gerbiami kolegos, aš sveikinu ponios Svensson pranešimą, kuriame pabrėžiama būtinybė galvoti apie visą smurtą, e, kaip e, prieš moteris kaip kriminalinį nusikaltimą. Žinau, kad ES susideda iš valstybių narių, kurių kultūra ir tradicija skiriasi. Tačiau kalbant apie moterį, rusmurtą, aš e, manau, kad neturėtų būti jokių skirtumų. Pagalvokime apie tai, kaip yra traktuojamas smurtas baudžiamojoje teisėje. Latvijoje, pavyzdžiui, smurtas tarp, e, prieš moteris tarsi ir neegzistuoja. Maltoje taip pat smurtas vyrų prieš moteris nėra traktuojamas kaip nusikaltimas. O Slovakijoje e, būtinis smurtas nėra traktuojamas kaip smurtas. E, todėl visi tie apibrėžimai turi būti suvienodinami, nes taip tas smurto E, reikšmingumas yra nuvertinamas ir aš norėčiau, kad būtų komisijos priimti dokumentai, kurie nedersant leistų imtis priemonių kovai su bet kokios rušies smurtu. Ačiū toliau. Pone Maisne, vieną minutę. Ačiū, pone pirmininkė. Labai aiškiai pastebėjome šią diskusiją apie apie smurtą prieš moteris, kad tai yra vienareikšmiškai nusikaltimas prie žmogaus teisės. Buvo minėta, kad vaikai tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai tampa e, smurto prieš moteris aukomis, nes e, patys patiria tokį smurtą ne tik būtinio smurto metu, tačiau taip pat e, ir Smurtas šis susijęs su prostitucija, privatinėmis santokomis, lytinių organų žalojimu. Noriu padėkoti poniai Svensson už jos pranešimą, kuriame atkreipiamas dėmesys taip pat ir į tai, kad dėl smurto prieš moteris kyla didžiulė grėsmė lyčių lygybė ir Lisabono startyje yra aiškios nuostatos, kad tam būtų padarytas galas nes ši problema yra europinio masto ir būtina su ją kovoti. Pirmininkas, ačiū. Pone Bertman dabar vieną minutę kalbės. Smurtas prieš moteris yra įvairia rūšis, jis kaip ir anksčiau lieka tarptautinė problema, kurios pasaulio visuomenė nesugeba išspręsti taikyti smurtą reiškia kelti pavojų aukos e, sveikatai, laisvį ir priboti jos valią. Dėl smurto e, yra ribojamas moterų dalyvavimas visuomeninėme ir profesinėme gyvenime. Smurtas prieš moteris taip pat yra ir socialinė problema, reikia pagalvoti tik tai apie su teisingumu ir sveikatos e, apsaugą susijusias išlaidas. Didžiausia e, smurto tikimybė moterų atžvilgių yra būtinis smurtas, tai nėra lengvo pobūdžio nusikaltimas. Jungtinių tautų atitinkama hartija dėl moterų nediskriminavimo turi būti pasirašyta Europos Sąjungos. Pirmininkas, ačiū. Žodis pana Mikolašik. Mikolašik. Žodis Ponai Mikolašik dabar buvo suteikiamas. Ačiū, pana pirmininkė, bet kokia smurto apraiška turi ilgalaikius padarinius šeimai ir visuomeniai. Reikia griežtai pasmerkti smurtą prieš moteris ir vaikus. Atrodo, kad būtinis smurtas daugiausiai dėl jo yra nutraukiamas spontaniškai neštumas, todėl reikia pasinaudoti visomis baudžiamojo teisėje nustatytomis priemonėmis, siekiant su tokiais nusikaltimais kovoti. Būtina apsaugoti skurdžias, e, skurdžiose sąlygose gyvenančias moteris nuo surogatinės motinystės, nes tai yra genetinis išnaudojimas ir prieštarauja atitinkamoms įstatymo nuostatoms draudžiančioms prekiauti žmogaus kūno dalimis. Tuo tarpu e, surogatinė motinystė yra labai dažnas reiškinys pasaulyje. Deși sunt faptele cele mai răspândite în lume. Ačiū, pane pirmininkė, nors smurtas prieš moteris pasitaiko labai dažnai, dažniausiai e, nusikaltėliai lieka nenubausti. Esama tokių šalių, kuriuose smurtas prieš moteris labai paplitęs, jis susijęs su prostitucija, lytinių organų žalojimu, smurtu šeimoje. Taip pat ir mažametės mergaitės dažnai tampa smurto aukomis. Valstybės narės privalo imtis papildomų priemonių tam, kad sukauptų ir įvertintų atitinkamus statistinius duomenis susijusius su smurtu lyties pagrindu ir įvertinus šios statistinius duomenis reikėtų imtis konkrečių priemonių kovojant su šiuo reiškiniu. Reikia e, suteikti daugiau galių Europos e, lyčių lygybės institutui. Pos pirmininkas, ponė Nikolai, dabar suteikime žodis. Mulțumesc și eu, domnule președinte, în calitatea mea de Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi esu šešėlinė pranešėja šio klausimu, tai norėčiau padėkoti pranešėjai už jos atliktą darbą. Manau, kad turėtume atsiriboti nuo formalios e, diskusijos šiuo klausimu, formalaus svarstymo, nes be nusekliai vykdomų ir konkrečių veiksmų, kurių privalėsime imtis po šios diskusijos, mūsų e, žodžiai liks tik tuščiais žodžiais. Reikia patvirtinti atitinkamą Direktyva ekonominiai ekonominės išlaidos susijusios su smurtu prieš moterimis iki šiol nebuvo rimtai įvertintos ir išnagrinėtos. Nepaisant to, mes manome, kad ekonomikos ir finansų krizės laiku e, smurto prieš moteris žala turėtų sudaryti šimtus milijonų eurų. Todėl turėtume imtis ne tik ekonominių, tačiau taip pat ir politinių bei teisinių priemonių kovoti su šio reiškiniu. Ačiū labai. Pirmininkas, ponė Morvai, suteikiamas žodis vieną minutę kalbėti. Ten, eh, gratulálok a raportőr eh, kiváló munkájához. Büszke vagyok arra, hogy Magyarországon. Eh, Ačiū. Aš labai didžiuojasi, kad šis pranešimas buvo taip gerai parengtas ir kad jo autoriai buvo yra moteris. Labai didžiuojasi tuo, kad atvirai teigiama, jog šioje srityje dar nepakankamai pastangų yra įdėta. Reikia Europos lygmenių patvirtinti teisės aktus, nes galiausiai juk Europos moterų mokėtojų pinigus naudojame, kad atitaisytume smurto prieš moteris padarytą sukeltą žalą, o tos pinigus galėtume panaudoti kitiems tikslams. Būtina užtikrinti, kad smurko aukomis tapusios moteris turėtų galimybę gauti prieglopsti, kitokia pagalba joms būtų suteikiama. Svarbu atkreipti dėmesį E, į tai, kad moteriams, tokiams moteriams reikia suteikti pagalbą, kuomet jos yra apkleis, apklausiamos e, teisės saugos tarnybų Budapešte. Mes buvome susidūrę su panašiais atvejais ir puikiai galėjome įsitikinti, kokią pagalbą gauna arba negauna e, nukentėjusios moteris. Pone Lūhan suteikiamas žodis. Pone komisijos narė, gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, šiame pranešime Kreipiamas dėmesys į tai, kad reikia dėti dvigubas pastangas, kad e, galėtume kovoti su smurtu prieš moteris tiek e, valstybėse narėse, tiek europinių lygmenių. Reikia paskatinti DAFNE programos įgyvendinimą ir visose e, šalise programa turi būti įgyvendinami, kurie susiduria su smurto prieš moteris reiškiniu. Nemažai žmonių dabartiniais laikais patiria E, psichologinių, psichinių problemų, dėl to grėbėsi smurtą. ES lygmenių turi bendradarbiauti policijos <clears throat> teisės saugos struktūros tam, kad e, būtų galima įvertinti atitinkamus statistinius duomenis. Taip pat ir Stokholmo programoje kreipiamas dėmesys iš šios aspektus. E, šias pastangas reikia remti ir finansiškai. Manau, kad DAFNE programa yra pati tinkamiausia tam. Pirmkas, ačiū parlamento nariui. Žodis teigiamas poniai Redner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ačiū, panė pirmininkė, komisijos narė, kuomet kalbame apie lyčių lygybę ES <clears throat> tenka vadovaujamas vaidmo, taip pat kaip ir kovoje su smurtu prieš moteris. <clears throat> Prašymė teigiama, kad tai kainuoja per metus 33 milijonus eurų. <clears throat> Smurto prieš moteris sukelta žala tiek kainuoja. Todėl turime išmušti žemę iš pokojų visiems tiems, kurie e, mano, kad nereiktų daugiau dėmesio skirti šiai problemai. Reikia geriau apmokyti medicinos personalą, teisėjus, policininkus. Apie tai pranešime yra kalbama. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai ypatingai vieną nedidelį aspektą dar norėčiau pabrėžti. Tai yra smurtas e, darbo vietose. Reikėtų galbūt šiek tiek e, specifiškiau suformuoti atitinkamas pranešimo nuostatas. Pirmininkas. Ačiū. Dar norėčiau paprašyti pasisukyti ponę Roitovą vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Žiniasklaidoje matome, kad būtinio smurto aukomis nuolat tampa vyrai, e, moterys ir vaikai. Ir tada kyla klausimas, kaip galima leisti e, aplinkiniams, kad taip nuolat atsitiktų. E, Dabar manome, kad Europos komisija turėtų sukurti aiškę strategiją su tokių atvejų nustatymo diagnostika. Be to, turi būti sukurtas reikalingos socialinės tarnybos, kurios galėtų nedelsdamos padėti nukentėjusiesiems. Mes turime suprasti, kad neretai tas smurtas yra susijęs su religiniais ritualais. Todėl atitinkamai turėtų mokti mokomi socialiniai darbuotojai ir teisėjai turime e, taikyti nulinės tolerancijos principą prieš bet kokį smurtą e, prieš moteris. Moteris turi turėti teisę į nemokamą juridinę pagalbą. Aš labai noriu padėkoti pranešėjai už šį pranešimą ir aš niekada. Mm, vis tik aš negalėčiau balsuoti už G punktą, nes e, ten e, yra šiek tiek problemų su vaiko ir motinos e, santykių apibrėžimu. Ačiū toliau žodis komisijos narį Malmistriumą. Europos komisijos vardu. Very... Gerbiami parlamento nariai, dėkoju Jums už šias labai svarbės diskusijas šią temą, kuri, žinoma, mums visiems yra labai svarbi. Taip pat dėkoju pranešėjai už Jūsų labai svarbų pranešimą, taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams. Kaip jau sakiau savo įžanginėje kalboje, mes planuojame imtis keleto priemonių šioje srityje. Pirmiausia, aukų teisių paketas bus labai svarbus paketas, kurį paskelbsime ateinantį mėnesį. Taip pat mes paskelbsime lyčių lygybės politikos strategiją. Ir mes labai atidžiai e, sekame Europos tarybos konvencijos užbaigimą siekiant užkirsti kelią ir kovojant su smurtu prieš moteris. Ir mes e, tikimės, kad ES e, galės pritarti šiai konvencijai, kuomet ją patvirtins Europos taryba. Taip pat norėčiau paminėti dar du pasiūlymus, kuriuos mes patvirtinome. Tai yra, jūs patvirtinote, tai yra direktyva dėl kovos su prekyba žmonėmis. Būtina užkirsti kelią tokiai priekybai, taip pat būtina užtikrinti paramą tokioms moteriams ir vaikams, kuriais buvo prekiaujama seksualiniais ir kitais tikslais. Taip pat mes turime prieglopščio paketą, kuris yra skirtas pažydžiamiems žmonėms, tai yra konkrečiai moteriams, kurios nukentėjo nuo seksualinio smurto ir taip toliau. Kaip jūs ir kalbėjote, ši problema yra didžiulė ir yra tiesiog gėda, kad moterys ir mergaitės ES kenčia nuo baimės, kiekvieną dieną jos bijo smurto, išžaginimo, seksualinio priekabavimo, seksualinio smurto. Uh, iš tų žmonių, kuriuos jos turėtų mylėti labiausiai, savo vyrų, partnerių ir taip toliau. Taigi mes privalome veikti ir pasiekti konkrečių rezultatų. Žinoma, tai yra vienas baisiausių žmogaus teisų pažeidimų. Norėčiau pasveikinti tuos keletą vyrų, e, kurie vis dėlto yra labai drąsūs, kurie prisidėjo prie šių diskusijų. Tai nėra vien tik tai moterų klausimas, tai yra žmogaus teisų klausimas ir mes galime pasiekti rezultatų tik dirbdami kartu, vyrai ir moterys siekdami kovoti su šiuo siaubingu reiškiniu. Mes privalome dirbti kartu, privalome užtikrinti, kad Europa taptų ta vieta, kurioje moterys ir mergaitės nebijotų smurto vien dėl to, kad jos priklauso kitai lyčiai. Dėkuoju Jums už šias svarbės diskusijas. Ačiū gerbiamą komisijos narę, o dabar suteiksiu žodį poniai Svensson. Pranešėjai, prašom. Tak. Ačiū. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti kolegoms už daug išsakytų išmintingų žodžių šioje diskusijoje. Pirmiausia, dėkoju už tą ryštingumą, kurį aš jaučiu iš jūsų. Visos, visi kolegos supranta, kad reikia kovoti su tokiu smurtu. Komisija, aš noriu pasakyti, kad mes labai laukiame to paketo e, ginančio nusikaltimo aukas, tokiu būdu galėtume paremti tokias aukas, tačiau reikia ir direktyvos kovai su smurtu. Noriu pasakyti, kad negalime e, šiame pranešime pritarti kiekvienam žodžiui, tačiau labai svarbu pritarti pranešimui bendrai, nes tai būtų labai tvirtas ženklas komisijai, kad mums direktyvos reikia. Labai svarbu, kad mes padrodytume visoms toms kenčiančiams moterims, kad joms nereikia gėdytis, joms nereikia jauti kalties jausmo. Mes pritardami šiam pranešimui turime parodyti, kad e, gėda turi būti ir dėl to nusikaltimo, kuris įvykdomas prieš jas. Baigdama aš noriu pasakyti, kad e, yra labai daug moterų, kurios išgyveno e, tokius atvejus e, ir mes turime labai daug organizacinių, pilietinių, nevyriausybinių, moterų remimo organizacijų, kurios joms padeda. Tačiau joms vienoms nereikėtų nešti atsakomybės už e, kovą e, su moterų smurtu. ES turi daryti tai. Labai svarbu nutraukti tą tylą. Mes turime parodyti, kad egzistuoja parama kenčiančiams moteriams. Be to noriu pasakyti ir pabrėžti, kaip yra svarbu e, pabrėžti, kad ši problema egzistuoja visose socialinėse visuomenės grupėse. Nėra pavienių visuomenės grupių, kurios nuo to kenčia. Visoje visuomenėje šis reiškinys egzistuoja. Ir aš norėčiau paprašyti gerbiamų parlamentarų duoti signalą visuomeniai, kad su tuo daugiau nebegalime taikstytis, kad moteris negali kentėti tokiamis aplinkybėmis. Moteris gali savo ir savo vaikams susikurti gerą gyvenimą. Tačiau jos turi jausti paramą e, iš tų, kuriais jos turėtų pasitikėti. Dar kartą dėkoju kolegoms už labai tvirtą ryštingumą. Kartu mes šį iššūkį atremsime. Ačiū. Köszönöm szépen, képviselő asszony, egyházi ember. Ačiū, gerbiama deputatė. Aš Jums noriu padėkoti. Kaip bažnyčioje aš norėčiau Jums pakalbėti apie religinį humanizmą, apie motero, moteries ir vyro lygumą, lygybę. Ir niekada negali būti smurtaujama prieš moterį. Tais žodžiais aš noriu diskusiją baigti, balsuosime rytoj 12 val. Ačiū uždėmesi.